Okay, colleagues, if people can start taking their seats. Kolegos, dabar atsisėskite. E, posėdis labai rimtas, mes labai rimtai balsuosime. Mes e, pirmą kartą posėdžiavome trijų komitetų e, sudėtyje. Tai buvo trijų komitetų darbas, bend, primant bendrą sprendimą dėl e, šio dokumento. Šis dokumentas labai svarbus ir dabar mes turime tris bendra pranešėjus. Ir dabar mes pradėkime šitą bendrą AFET, DV ir biudžeto komiteto e, posėdį. Ir mūsų darbo tvarkėje yra keturi klausimai. Pirmasis yra darbo tvarkės tvirtinimas. E, E, ar mes galime patvirtinti darbo atvarkę? Puiku. E, toliau antras klausimas e, pranešimai. Neturiu jokių pranešimų, tačiau turi, turime e, savo dokumentuose e, vasar 28 ir kovo 8 posėdžių protokolus. Jeigu turite kažkokių e, komentarų, tai tada prašom, prašom pranešti sekretariatui. Dabar ketvirtas klausimas, tai yra Europos e, tvarios plėtros fondas. Ir mes turime tris bendra pranešėjus e, šitą ketvirto klausimą, tačiau e, jie nenori pasisakyti teisingai. Taigi labai greitai periname prie balsavimo. Tačiau prieš e, perinant prie balsavimo, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti mūsų komiteto ypatingą svečių, Lord Malant, Lordą Malant. Man atrodo, jis sėdi ten gale. E, jis yra e, bendrovės verslo investicijų tarybos pirmininkas. Sveikiname jūs atvykusius, atvykusius čia. Prieš pradedant balsuoti, aš norėčiau patikrinti, ar veikia balsavimo aparatai. E, balsavimą, testuojamą balsavimą pradedame. Has everybody voted? They haven't all, you haven't all voted. Ar visi balsavote? E, Pasitikrinkite, kad ar veikia jūsų balsavimo kortelės. Keturi žmonės dar nebalsavo. Pasitikrinkite. Žmonės e, dar ne visi įdėjo korteles į aparatus, taigi 79 balsavo. Pone Toja, ar neveikia jūsų aparatas? Vieno žmogaus aparatas neveikia. Vienas nebalsavo. E, jeigu jums niekojo, kad jūs nebalsavote, viskas tvarkoja. Balsavimą baigiame. Taigi, aparatai veikia. Balsuoti pradedame. Balsavimo sąrašas yra labai didelis, mes turime 22 kompromisus, 25. Juos turite ir e, šis sąrašas turi palengventi jums balsavimą. Ačiū pranešėjų iš pateiktus kompromisus. Pradedame nuo 71 pakeitimo kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė e, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Kitas puslapis. Žodinis pakeitimas dėl 197 e, straipsnio kas už, prieš, susilaikė, Patikrinsime, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. 24 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 198 kas už, prieš susilaikę atmesta. 199 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 222 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Balsuoti pradedame dėl 222, man atrodo, priimta. Balsuoti baigiame. Priimta parodykite, e, grupės vadovas parodykite, nes aš nematau balsavimo. 30 pakeitimas atmes, atkrinta, 223 už, prieš, susilaikė, atmesta. 224 už, prieš, susilaikė, atmesta. 225 už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 31 už, prieš, susilaikę, priimta. Patikrinkime 31 balsuoti, pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 226 už, prieš, susilaikė atmesta. 227 už, prieš, susilaikė atmesta. Biudžeto kontrolės komiteto pateiktas pakeitimas 14 už, prieš, susilaikė atmesta. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Ah, yeah, it's different than looked, yeah. Vote is open. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 228 kas už, prieš, susilaikę priimta. 32 už, atkrenta, atsiprašau. 230 už, prieš, susilaikę atmesta. 231 už, prieš, susilaikę priimta. 7 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Vien, pakeitimai kaip e, bendras balsavimas 193 e, ir 273. E, atmesta 271 už, prieš, susilaikę, atme, patikrinkime 271. Has everybody voted? Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Priimta. Atkrenta. We vote 27. Balsuojame nuo, dėl 274, kas už. Atkrenta. 39 už. Irgi atkrenta. 13 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Gerai, perverčiame puslapį. Dešimtas puslapis dabar. Ir pirmasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę patikrinkime. Pirmasis žodinis pakeitimas balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Dabar kont 16, kont 27 kartų, kas už, prieš, susilaikę atmestą. 381, kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime 381, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 293 labai sudėtingi e, paaiškinimai dėl to, kaip balsuoti. Taigi 293. Kas už, prieš, susilaikę atmesta. Bet kokiu atveju po ilgos diskusijos. 294. Su uh, autorių žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikę atmesta. Patikrinkime. Patikrinkime 294 su žodiniu pakeitimu. Has, has everybody voted? Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Priimta. 46 už, prieš. Taigi 46 už, prieš susilaikę priimta. 295 už, prieš, susilaikę patikrinkime. Has everybody voted? The vote is closed. Ar visi balsavo, balsuoti baigiame, priimta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta priimta. 304 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 305 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 306 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 307 kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. 307 balsuoti pradedame. 307. Have everybody voted? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. 308 kas už, prieš susilaikę atmesta. 309 kas už, prieš susilaikę. Patikrinkime 309, balsuoti pradedame. Has everybody voted? The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 320 kas už, prieš susilaikę priimta. 312 kas už, prieš susilaikę patikrinkime 312. Balsuoti pradedame. Has everybody voted? The vote is... Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame atmesta. 3.13. Už, prieš, susilaikę, patikrinkime 3.13. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 3.14. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 3.15. 50 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 51 už, prieš susilaikę priimta. 316 už, prieš susilaikę atmesta. 317 už, prieš susilaikę priimta. 318 už, prieš susilaikę atmesta. 52 už, prieš susilaikę priimta. 319 už, prieš susilaikę atmesta. 321 už, prieš, susilaikę, patikrinkime 321. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. 53 už. Atkrenta, atsiprašau, 320 už. Prieš susilaikę atmestą. Taip patikrinkime 320. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Gerai, duosiu daugiau laiko. Ar visi balsavo? Kas dar nori balsuoti? Balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. 54. 54 už, prieš, susilaikę priimta. 323 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 323 balsuoti, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 3-2-2. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 55 už, prieš, susilaikę, priimta. 3-2-4. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 3-2-5 už, prieš, susilaikę, atmesta. 3, 2, 5, už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 325 balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. 324 už, 327 už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 329 ir 330 kartų už, prieš susilaikė priimta. 331 už, prieš susilaikė atmesta. 332 už, prieš susilaikė atmesta. 333 už, prieš susilaikė atmesta. 334 už, prieš susilaikė atmesta. 335 už, prieš susilaikė atmesta. 336 už, prieš susilaikė atmesta. 337 ir 339 kartu. Už, prieš susilaikė atmesta. 338 už, prieš susilaikė priimta. 340 už, prieš susilaikė atmesta. 341 už, prieš susilaikę atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, priimta. Kon, biudžeto kontrolės komiteto 28 už, prieš, susilaikė, priimta. 60 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 66 už, prieš, susilaikė priimta. Biudžeto kontrolės 39 už, prieš, susilaikė priimta. 364, ne, atkrenta 365 už, prieš, susilaikė, patikrinkime 365, balsuoti pradedame. Has everybody voted? Ar visi balsavo? The vote is closed. Baigiame. Atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikę priimta. 372 už, prieš, susilaikę atmesta. 375 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 375, balsuoti pradedame. The vote is closed. Baigiame. And it's carried. Priimta. 3, 7, 6 ir 40 biudžeto kontrolės kas už, prieš susilaikę priimta. 43 biudžeto kontrolės kas už, prieš susilaikę priimta. 44 už, prieš susilaikę. Patikrinkime 44, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. vienu balsu priimta. Vieno balso persvara. Biudžeto kontrolė 45 už prieš susilaikę. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 377 kas už prieš susilaikę priimta. 378 kas už, prieš susilaikę priimta. 47 už, prieš susilaikę priimta. 69 už, prieš susilaikę priimta. 48 biudžeto kontrolės komiteto už, prieš susilaikę priimta. 380 už, prieš, susilaikę, patikrinkime 380, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Biudžeto kontrolės komiteto 49. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 382 už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. 382. Ar visi balsavo? Balsas baigėm. Atmest. 385. Už, prieš, susilaikę priimta. 70 už, prieš, susilaikę priimta. 19 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 92 už, prieš susilaikę priimta. 93 ir 94, 95 kartų už, prieš susilaikę atmesta. 96 už, prieš susilaikė atmesta. 97 už, prieš, susilaikė patikrinkime. 97. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Devyniasdešimt šeštas už, prieš, susilaikę priimta. 99 už, prieš, susilaikė, atmesta. 100. Šimtasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas. Atsiprašau, sako kalbėtoja. Dabar turime peršokti į 103. Kas už susilaikė pritar. Atmestas. Ketvirtasis už prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl ketvirtojo. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Pritarta. 109 už, prieš susilaikė, reikia patikrinti, kaip balsavome. Dėl 109 prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta didelė dauguma. Matau, kad kolegos baigia pavarkti. 21 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Netiek daug liko. 111 ir 102 draugė. Kas už, kas prieš, susilaikė. Prašome balsuoti elektroniškai. Dėl 111 ir 172. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas ir dvidešimtas atkrenta. 123. Turime dėl balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 174 papildomas seksas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Dvidešimtasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 115 už, prieš susilaikė atmestas. 116 už, prieš susilaikė atmestas. 117 117 už prieš susilaikę pritarta. 8, ne, 118, kas už prieš susilaikė pritarta. 10 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 119 už prieš susilaikę pritarta biudžeto kontrolės ketvirtas ir 120 dėl abiejų draugė, kas už, kas prieš susilaikė, reikia patikrinti, kai, balsuoja, kai balsavome. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Pritarta. 121 kas už, kas prieš susilaikė atmesta turime pasitikrinti, tikriname dėl 121, kai balsavome. Vėluojate kelti rankas. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 128 už prieš susilaikė atmesta, 129 už prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 129. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė. Niekas nekelia ranką kelia rankų iš nuojo už prieš susilaikę pritarta. Šimtas trisdešimt penktas ir biudžeto ir kontrolės septintas draugė dėl jų už prieš susilaikė, tikriname, kaip balsavome, dėl šimtas trisdešimt penktojo ir septintojo biudžeto kontrolės komiteto, prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Mm. Pritarta. 136 už, prieš, susilaikę. Neaišku, ką socialistai daro. Dar kartą, 136 už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 136, prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 138. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname, kai balsavome. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Dabar 169. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 141 ir 142 dėl abiejų draugė, kas už prieš susilaikė atmesti. 143 už prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 143. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame atmesta. 144 už prieš susilaikė pritarta. 145 už prieš susilaikė atmestas. 146 už prieš susilaikė atmestas. 147 už prieš susilaikė atmestas. Dėl 148 dviejų dalių pirmoji dalis su pakeitimu žodžiu. Kas už? kas prieš susilaikė atmestas. Antroji dalis už, prieš susilaikė. Ne visi balsavo. 149. Ir paskui biudžeto kontrolės aštuntasis, kuris apriektas berus 18. 151 dabar. Už, prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavo 251. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Pritarta. 152 už, prieš, susilaikė, pritarta. 154 už, prieš, susilaikė, atmestas. 155 už, prieš susilaikę atmestas. 25 kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 163 už, ne, čia yra ir pakeitimas žodžiu. Taigi, su pakeitimu žodžiu už, prieš susilaikę pritarta. 164 atkrenta. Taip, 165 toliau tuomet. Už, prieš susilaikė. Galime pakartoti 65, kas už, kas prieš susilaikė. Turime tikrinti, balsuojame dar 265. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 166 už, prieš susilaikė. Turime tikrinti, kaip balsavome dėl 166. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Pritarta. Biudžeto kontrolės dešimtasis už, prieš susilaikė atmestas. 167 už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome 267, prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 168 už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme tuomet. Pritarta. jau nebetoli pabaiga. 171 už prieš susilaikė pritarta. 176 už prieš susilaikė atmestas. 177 už prieš susilaikė atmestas. 178 už prieš susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 178, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo dėl 178? Balsavimas baigtas. Pritarta. Ir galutinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo, kas ketino balsuoti? Balsavimas baigtas. Pritarta didelė dauguma balsų. Sveikiname tris bendra pranešėjus. Kolegos, neišsiskirstykite dar, nes mūsų laukia dar vienas balsavimas. Pone Frunzulikas, žodis jums. Dar vienas svarbus dalykas. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie dalyvauja šiandien posėdį ir kurie balsavo už šį svarbų pranešimą. Tai unikalus atvejs, ne tik dėl to, kad trys pranešėjai pirmą kartą Europos parlamento istorijoje rengė šį pranešimą. Jis unikalus ir tuo, kad tai labai svarbus įrankis e, tvarioje plėtotėje, kurią pasinaudos Europos parlamentas, kad užtikrintų e, Afrikos valstybių plėtotę bei rytų Europos šalių vystimasi. Tai svarbus įrankis ir užsienio reikalų srityje skirtas e, plėtoti ir stabilumui užtikrinti. Tai ir svarbus negriežtosios galios įrankis ES šio įrankio panaudojimas dar kartą parodo, kad ES turi išlikti labai svarbę pasaulinę veikėją. Sure vote, because we're going to vote now on the decision to enter negotiations with the Council. Pradėsime, balsuosime dėl trišalio dialogo mm, su taryba pradžios. Mums reikia surinkti didžiąją e, daugumą. Taigi dabar pradėjome balsuoti. Some people haven't voted yet. Please, this is an important vote. If you... Tai yra labai e, svarbus balsavimas, taigi balsuokite, jeigu norite, kad trišalis dialogas prasidėtų. Ar jau visi balsavo? Neturite kortelės? Prašau, dėkite kortelę į aparatą. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. Didžioji dauguma yra. Taigi yra pritarta trišalio dialogo pradžiai. Dėkuoju visiems trims bendrapranešėjams, kadangi e, dalyvauja procese trys komitetai bus rengiamas pasiūlymas, būtent kaip būtų galima padalinti visų frakcijų atsakomybę. Gerų vakarų.